atsisėsti, mes pradėsime posėdį po 30 sekundžių. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie. Pradedame posėdį, skelbiu spalio 8 dieną nutrauktos plenarinės sesijos posėdžio tesimą. Prieš pradėdami posėdį norėčiau su jumis pasidalinti keletą minčių. Kaip žinote, prieš dešimt dienų Lenkijos prezidentas Kačinskis pasirašė Lisabonos sutartį. Aš e, tikiu, kad tai buvo dar vienas žingsnis link ratifikacijos proceso pabaigos. Esu įsitikinęs, kad